Good morning, everyone. Labas rytas visiems, jei nieks neprieštarauja. Dėl šios dienos darbo tvarkės galėtume ją patvirtinti be pakeitimų. 24 valandžio nuo 3 iki vakaro bus biudžeto komiteto ir mūsų komiteto viešieji klausimai suorganizuoti, skirti ES biudžetui ir Paryžiaus klimato susitarimui. Ir čia norim pasižiūrėti, kaip dabartinis ir būsimi ES biudžetai atitinka Europos e, Paryžiaus e, susitarimų įgyvendimo siekius ir ar iš tiesų ta 20 procentų numatyta galėsim pasiekti. Toliau EMA perkelimo mm, situacija bus vėl svarstoma mūsų komitete ir pagal 69 F taisyklę mūsų komitetas pirmininkaus tom diskusijom. Aš būsiu pirmininkė, ponas Lavie, pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai. Čia vyks trilogai. 21 balandžio bus pirmas trilogas. 17 gegužės buvo planuotas rezervinis mūsų posėdis, jis įvyks. Ir noriu pasisveikinti su Natalija Papestaradžiu, kuri atvyko į mūsų sekretoriatą. Iš peti sekretoriato jinai atėjo. Šiandien yra vertimas į 21 kalbą ir iš 21 kalbos posėdžio dokumentai yra elektroniniu būdu prieinami. Taip pat posėdis yra transliuojamas internetu. Koordinatorių rekomendacijos taip pat buvo elektroniniu būdu išplatintos ir jei niekas neprieštarauja, jas tvirtiname. Ir aš jums turėčiau dabar pateikti ataskaitą apie vykstančių tarp institucinių trilogų situaciją. Pirmiausia, veterinariniai vaistai. Trečiasis neformalus trilogas vyko 22 kovo ir čia taryba ir parlamentas išsamei diskutavo politiniais klausimais susiję su farmaciniu budrumu ir techninės dokumentacijos apsauga. Kalbant apie pardavimą internetu, buvo susitarta dėl naujos formuluotės, dėl išimties, kuri mm, bus 108 straipsnėje numatyta, diskusijos vyksta konstruktyviai, tiek pranešėjas, tiek pirmininkaujantį šalis patvirtino savo ketinimus susitarti, e, pabaigti nagrinėjimą, dar pirmininkaujant Bulgarijai. Ir 19 e, balandžio bus ketvirtasis trilogas. Toliau naujų sunkių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų stebėsena bei duomenų teikimas. Antras ir paskutinis trilogas pasiekė tą tokį laikiną susitarimą. Po pirmo trilogo, kuris vyko 26 vasario, vyko du techniniai posėdžiai ir buvo jau tada dėl daugelio nuostatų sutarta, tik jas reikėjo patvirtinti politinių lygių. E, taigi parlamentas ir taryba mm, parodė lankstumą ir pavyko susitarti dėl likusių nuostatų, be kita ko, tai yra administracinės baudos, tam tikri stebėsenos parametrai, duomenų skaidrumas, deleguotieji ir įgyvendinimo aktai. Ir preliminarus sustarimas bus pateiktas koreperui, kad koreperas jį patvirtintų galbūt antroje balandžio pusėje, o mūsų komitete, ko gero, Dėl šio pasiūlymo bus balsuojama 25-26 balandžio. O dabar mes galime pereiti prie mūsų darbo tvarkės ir pirmiausia pakalbėsime apie tą sritį, kuri labai svarbi daugeliui europiečių, tai yra dviejopa produktų kokybė bendrojoje rinkoje. Pranešėjas, pranešėja yra ponia Borzan ir šiandien mes svarstome nuomonės projektą Taigi iškart sutiksiu žodį poniai Borzan, kad jinai mums pristatytų savo nuomonės projektą. Dėkui, pirmininkė. Ponios ir ponai, Imko ir Agri pranešimai jau yra paskelbti. Čia išskirtinė kompetencija, kalbant apie maisto produktus, priklauso Envi, mūsų komitetui. Ir mūsų nuomonės projektas remiasi m, mm, tuo pirmojų posėdžių ir darbų su šešėliniais pranešėjais, kurie išreiškė norą konstruktyviai dirbti. Mūsų pozicijos yra labai panašios. Tas mm, pranešimas apima tyrimus atliktus uh, kai kuriuose valstybėse narėse. Aš pati dalyvavau tokiame tyrimė Kroatijoje kartu su Kroatijos maisto agentūra ir rezultatai iš tiesų buvo stebinantis, šokiruojantis. Pavyzdžiui, maistas vaikams Kroatijoje yra mažiau sveikas negu Vokietijoje vienos dešrelėse, Kroatijoje iš vis nėra mėsos. Ir tokia dešrelių sudėtis gali turėti labai neigiamą sveikatą labai neigiamą poveikį žmonių sveikatai. O mm, kalbant apie tas taip vadinamasias naujasias valstybės narės, tokie tyrimai parodo, kad e, maisto, e, kurį dažniausia valgo pažeidžiamieji gyventojų sluoksniai, kokybė yra labai prasta. Čia turiu galvoje kūdikių, vaikų maistą, naujus maisto produktus ir vartotojai neturi apie tai pakankamos informacijos, nes įsivaizduoja, kad maisto sudėtis, maisto produktų sudėtis visur yra tokia pati. Dėl to norėčiau pasveikinti tą bandomąjį Europos komisijos projektą. Ir tas projektas numato maisto ir ne maisto produktų tyrimus pagristus tą pačią metodologiją. Ir uh, tyrimų rezultatų laukiame iki šių metų pabaigos. Komisija taip pat pradėjo diskusijas aukšto lygio forume dėl geriau veikiančios maisto produktų grandinės. Ir noriu pasakyti, kad apgailestauju, kad komisijos pranešimas dėl dviejopos maisto kokybės nėra pakankamai ambicingas ir nepakankamai remia nacionalinės atitinkamas struktūras. Mes norime užtikrinti gerą maisto produktų kokybę ir negalime čia remtis tik tai gamintojų iniciatyvomis ir jų norų e, pertvarkyti produktų receptūras. Bet e, gamintojai daro tam tikrus pakeitimus, pavyzdžiui, Hipo įmonė Kroatijoje, bet čia negalime priklausyti tik nuo gamintojų geros valios. Taip pat negalime leisti, kad e, gamintojai sakytų, kad to nori vartotojai, dėl to jie prastina maisto produktų kokybę. Tokių pateisinimų negalime e, dviejopos kokybės produktus į rinką tiekti. Taigi mums reikia siekti, kad vartotojams e, pateiktume visą informaciją apie maisto produktų sudėti ir apie jos pakeitimus, nukrypimus nuo pradinio recepto, jei tokie yra. Komisija raginama uždrausti dvigubos kokybės maisto produktų ir tai turėtų būti padaryta nesažiningos komercinės veiklos direktyvos priedė. Mes turime dėti visas pastangas, kad maisto produktų kokybė būtų ta pati visose valstybėse narėse. Aš mm, taip pat paskaičiau EPP pasiūlymą ir Mm, jų siūlomiems pakeitimams galėčiau pritarti, o pakeitimų paskutinė pateikimo data yra 23 balandžio. Dėkoju. Dabar suteiksime žodį šešėliniam pranešėjam, ponas Pietra. Dėkui, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai už nuomonės projektą. Kaip EKR frakcijos vado, atstovas džiaugiuosi, kad buvo šis klausimas, kad šis klausimas dabar pateko Europos institucijų akiratin. Ir mes turime ne tik apie dviejopą maisto produktų kokybę kalbėti, bet ir apie kitų produktų kokybę, pavyzdžiui, cheminių valymo priemonių. Šeštame nuomonės punkte sakoma, kad bendroje rinkoje parduodami produktai turi būti tos pačios sudėties, turi jų sudėtinės dalis būti tokios pačios ir vartotojai turi būti deramai informuoti apie bet kokius sudėties skirtumus. Taigi e, produktų kokybė turi būti vienoda visoje Europos Sąjungoje. Gamintojai sako, kad tuos skirtumus lemia vartotojų pageidavimai vietos lygių, vartotojų pasirinkimas. Absurdiška yra tokius dalykus tvirtinti. Punktas penktas šioje nuomonėje sako, kad ta vartotojo pirmenybė neturėtų būti mm, pateisinimas dėl to, kad maisto produktų kokybė gali skirtis. Ga, gamintojai nežino, kas ko, patinka kruatam, lenkam ar italam. Jie mum nesako, gamintojai mum nesako, kuo remiasi jų uh, receptūrą. Kodėl, pavyzdžiui, vartotojai nori, kad žuvų piršteliuose būtų mažiau žuvies arba kitam kokia maisto produktė būtų daugiau palmių aliejaus. Žiniasklaida dažnai sako, kad vakarų Europą tiesiog pasinaudoja rytų Europą, kad parduotų ten koky, prastesnės kokybės produktus. Komisija planuoja tokį standartą, produktų standartą, produktų palyginamąjį standartą nustatyti, kad vartotojai žinotų, kas yra tie prastos ir geros kokybės produktai. Aišku, yra įvairių gamintojų. Vieni turi daugiau skrupulų, kiti mažiau. Bet čia turime neužmiršti produktų sudėtinių dalių. Ir dėl to aš labai džiaugiuosi, kad kalbama apie vienodos mm, tyrimų metodologijos numatymą. Ir džiaugiuosi, kad planuojame naudotis visomis įmanomomis priemonėmis, taip pat ir vietos lygmenių. Bet aišku, kad čia komisija turi suvaidinti rimtą vaidmenį. Taigi EKR pritarė ir nuomoniai, ir tai metodologijai, ir mes manome, kad turime paspausti, subalansuotai paspausti gamintojus, bet aišku, turim elgtis atsargiai. Įstatymų mm, projektai neturėtų būti per daug smulkmeniški, tiesiog jais turima būt, turima, turėtume siekti standartizuoti produktus ir kovoti, kad nebūtų dviguba produktų kokybė. Ponas Skrulėts. Dėkui, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti poniai Borzan už nuomonės projektą ir už iniciatyvą siekiant apsaugoti vartotojus Europos Sąjungoje, ypač tuos, kurie labiausiai kenčia, kurie yra labiausiai pažeidžiami. Dėl to, kad maisto produktų kokybė nevienoda visur. Ir čia turiu galvoje ypač rytų Europos piliečius. nes paprastai čia produktų kokybė yra kitokia negu vakarų Europoje. Komisija sako, kad siekia skatinti inovacijas rinkoje, atverti naujas galimybės tiek gamintojam, tiek vartotojam Bet mm, pirmiausia, turime orientuotis į maisto produktų saugumą. Produktų sudėtis neturėtų skirtis įvairiose valstybėse narėse, jei produkto ir pavadinimas ir pakuotė yra ta pati. Čia tikrai pritariu poniai Borzan. Sakant, kad vartotojam atseit tokie produktai labiau patinka, tai toks pasiteisinimas tikrai nėra pateisinamas. Mes e, turime taip pat neužmiršti, kad ne tik maisto produktai gali būti dviejopos kokybės, bet ir hygienos, kosmetikos produktai. Taigi turime siekti kad e, žmonių informatumas apie tai didėtų ir turime imtis teisinių priemonių užtikrinant vienodą produktų kokybę visoje Europos Sąjungoje. Piliečiai Europos Sąjungos vakarinėse, vakarų valstybėse narėse turi žinoti, kad jei jie vyks į rytų Europos valstybės narės, atostogų ar šiaip kokiais tikslais, tai tų pačių produktų kokybė ten bus daug prastesnė. Ir turi žinoti, kad dabar ES siekiama užtikrinti vienodą produktų kokybę visiems vartotojams. Ir atkreidami į tą dėmesį mes pasiūsime e, rimtą signalą tiek įvairiom institucijom, tiek uh, tų produktų gamintojams. Ir aš manau, kad šita nuomonė yra geras pagrindas mūsų darbui. Dėkuoju toliau, ponia Kanečina. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Nuomonės projektas iš esmės turi viską, kas turėtų būti tekste. Aš džiaugiuosi, kad šis svarbus klausimas yra vienas iš europinės politikos prioritėtų, nes dviejopa maisto produktų kokybė prieštarauja bendrosios rinkos pagrindiniam principam. Vakar buvo pristatytas, e, pristatytos naujos galimybės vartotojam ir mes turime veikti ir džiaugiuosi, kad komisija atsižvelgia į mūsų ilgalaikius prašymus. Ši tema labai svarbi. Turime ieškoti teisingų sprendimų. Vakar pristatytas dokumentų rinkinys apie naujas galimybės vartotojams yra vienas iš sprendimo būdų, bet tai nėra visapimantis sprendimas. E, manau, kad nesažiningos komercinės veiklos direktyvos šeštasis straipsnis kalba apie tai, kad neturėtų būti dviejopa maisto produktų kokybė, tą siūlo komisija, bet aš manau, kad turėtume ir šios direktyvos e, pirmąjį priedą pakeisti. Be to komisija kalba, apie galimybę keisti maisto produktų receptūrą atsižvelgiant į vartotojų skonį. Neturėtume e, leisti tokių formuluočių, nes tai yra melagingi teiginiai ir turime juos užginčyti. Man taip pat nepatinka, kad į rinką galima tiekti skirtingo svorio produktus toje pačioje pakuotėje. Gamintojai sako, kad mažesnio svorio produktai tiekiami todėl, kad juos įpirktų e, netokie pasiturintis mm, pirkėjai. Bet aš manau, kad tokie paaiškinimai irgi netitinka tiesos. Mes turime turėti mm, deramą, tinkamą teisės aktą. Norėčiau įspėti kai kuriuos dešiniųjų partijų kai kuriuos dešiniųjų partijų kolegas, jei e, jūs leisite mum pateikti pasiūlymą, o po to teiksite pakeitimus, kad, ta, kad to pasiūlymo esmės nebeliktų, e, nes esate spaudžiami didžiųjų gamintojų, kaip vyko Agri komitete, tai mes to neleisime. Vengrija, pavyzdžiui, jau pasakė, kad yra parengusi specialų pasiūlymą skirtą spręsti dvigubos koky, maisto produktų kokybės problemas. Aš manau, kad mes turime čia remtis sveikų protų. Mūsų laukia daug darbų, bet noriu pasakyti, kad rytų Europa nenori būti vakarų Europos šiukšlių dėžė. Kągi, dabar sutiksiu žodį parlamentarams, kurie norėtų pasisakyti. Pirmiausiai, panas Poč. Ačiū. Pirmiausiai noriu padėkoti pranešiai už puikiai atliktą darbą. Turiu vieną nedėlę techninę pastabą. <clears throat> Manau, kad puiku būtų, jeigu būtų parengta bendra metodika maisto produktams testuoti. Tačiau mums taip pat reikalinga ir vienoda rezultatų interpretacija. Ir ta prasme aš ketinu, arba šią linkmę aš ketinu pateikti pasiūlymą. Ačiū. Dar kas nors, ponia Badafė. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniai Bazan pranešėjai. Iš tikrųjų, to nuomonėje veiksiu, su kuo sutinku. Labai svarbu, kad mes visiems Europos piliečiams tiektumėm kokybišką maistą. Ir šie pasiūlymai pirmiausiai skirti kovoti su nesažininga komercinė praktika. ES visą laiką buvo prieškinėse gretose šioje kovoje, tačiau mes taip pat turime elgtis atsargiai, neturime supainioti šios svarbaus, sakykime, svarbaus tikslo su idėja, kad ES reikėtų primesti taisyklės, kurios, tiesą sakant, e, leistų blogesnės kokybės maisto produktus pardavinėti visose valstybėse narėse. E, tos pačio, to, to paties prekinio ženklo produktai, kai kuriais atvejais atskiruose rinkose gali turėti tam tikrų skirtumų, pavyzdžiui, atsižvelgiant į tam tikrus vietinius poreikius arba vietos tiekimo uh, E, grandinės, prieinamus e, produktus ir vietinės žaliavas. E, tai gali natūraliai sąlygoti tiesiog geografiniai skirtumai, klimatiniai skirtumai ir panašiai. Tačiau vėlgi, supraskime teisingai, nebandau dangstyti e, tos skirtingos kokybės produktų oficialus pardavinėjimo. Tiesiog noriu perspėti dėl to, kad gali bedrai nukentėti kokybę. Šiaip jau tai noriu pasakyti, kad iš tikrųjų pranešėjas parengtas pranešimas yra puikus. Jisai e, susišaukė su komisijos e, dokumentu ir taip pat e, labai pritariu tam raginimu, kad reikia vienodų taisyklių visoje Europos Sąjungoje, kada be kitų dalykų būtų atliekami, pažiūrėjau, lyginamieji bandymai. Uh, Ir taip pat komisija siūlo, kad e, reikėtų imtis tolesnių priemonių, pavyzdžiui, perėti prie didesnio harmonizavimo laipsnio tam, kad tiesiog būtų labiau laikomasi dabartinių taisyklių, kadangi jau dabartinėse taisyklėse yra tam tikrų nuostatų, siekiant užtikrinti, kad vartotojai gautų informaciją apie maisto produktus. Tuo pačiu mėginam ir kovoti su nesažininga prekybinė praktika. Ir e, manau, kad būtent e, šios dalykus pirmiausia turėtumėm akcentuoti ir spręsti. Mr. Baco. Ponas Bato. amelyik azt kívánja biztosítani, hogy az egységes piac... Dėkuoju. Mes kalbame apie nuomonės projektą, kurios tikslas yra užtikrinti, kad visi produktai būtų vienodos kokybės visoje Europos Sąjungoje. Tačiau reikia pasakyti, kad siekiama čia nusiųsti daiškesnę politinę žinę ir todėl visai neatsitiktinai pranešėja ir didžioji dauguma tų, kas pasisakė, yra kilę iš rytų, iš vidurio Europos. Kai mūsų šalis prisijungė prie ES, mums buvo pasakyta, kad mes kursime bendrus Europos namus ir tą darysime visi kartu, kad visi turėsime tuose namuose vienodas teisės ir vienodos susipareigojimus. Jei pasvarstytumėt, kodėl didėja euroskepticizmas, suvoksite, kad atsakymų reikia ieškoti būtent tokiuose problemuose. Nes mus įleido į bendrus Europos namus, tačiau į svetainę žengti mums nėra leidžiama ir apie tai reikėtų pagalvoti. Ačiū, ar dar bus norinčių pasakyti, matau, ponia Bernasi. Ne. Andžela Vieko. E, aš kalbėsiu vietoj komisijos atstovės, panas Benės. E, taigi, pirmiausia, noriu padėkoti šiam komitetui ir ypatingai asmeniškai poniai Borsan už svarbu nuveiktą darbą e, dvigubos kokybės maisto produktų problemos srityje ir praktiškai matome vienbalsį pritarimą, e, taip pat ir komisijos priemonėms šioje srityje. Tai leidžia tik tai dar kartą priminti, kiek komisija iš tikrųjų yra pasišventusi šiam reikalui, e, nuo pat pradžių sprendžiant šią problemą. E, kaip ponas Junkeris, o taip pat ir komisarė Jurova, nekarta yra sakę įvairiom progom, ir konkrečiai, pavyzdžiui, praeities rugsėjai vertindama sąjungos būklę, konstatavo, kad iš tikrųjų neprimtina yra vartotojams tam tikrose valstybėse parduodami prastesnės kokybės produktai, nepaisant to, kad pakuotės yra vienodos. Ir komisija šią problemą iš tikrųjų savo mandatų laikotarpiu priėmė kaip vieną iš rimčiausių prioritetų. Komisijos e, prisimtis įpareigojimai materializavosi, kaip buvo šiandien paminėta konkrečių veiksmų planu. Ir tiesiog diskusijos vardan aš priminsiu, e, kokiųgi priemonių buvo imtasi. Pirmiausiai tai buvo dialogas su pramonės atstovais. Komisija iš pat pradžių e, mane, kad labai svarbu įtraukti visas suinteresuotas šalis ir būtent e, pramonės atstovus, siekiant išgauti iš jų aišku įsipareigojimą, jog tokios praktikos bus atsisakyta. Na ir Buvo panaudotas aukšto lygio formas, tai yra aukščiausias turbūt e, tokio lygio galima susikimo formatas, e, kalbant apie vienodas tiekimo grandinės. Toliau e, pasitelkėme jungtinį tyrimų centrą ir taip pat įtraukdami įvairių grupių atstovus mes rengėme metodiką, kuri turėtų būti baigta rengti šio mėnesio eigoje ir bus išbandyta ir tada jinai bus iš tikrųjų pritaikyta praktikoje, išbandyta įvairiose valstybėse narėse. Taip pat buvo parengtos gairės e, vykdymo užtikrinčiom institucijoms, kad būtų aiškiau, kaip taikyti jau egzistuojančias taisyklės. Tas buvo padaryta irgi praeitų metų rugsėjį ir taip pat buvo valstybėm narėm suteiktas tam tikras finansavimas, kad jos galėtų rengti savo projektus ir išmėginti praktikoje tam tikras priemonės skirtas e, kovai su dvigubos kokybės produktais. Na, naujas elementas šios dienos diskusijoje yra tai, kad iš tikrųjų mes su dideliu malonumu galime paskelbti, kaip e, kai kurie gerbim parlamentarai minėjo, jog vakar buvo žengtas svarbus žingsnis, dar vienas svarbus žingsnis, siekiant uh, išvengti arba užkirsti kelią uh, produktų diskriminacijai bendroje rinkoje. Ir e, komisija iš tikrųjų parengė teisės e, iniciatyvų paketą, kurios leis pakeisti e, e, tam tikras direktyvas reguliuojančias rinką ir e, toms priemonėms bus uždrausta reklamuoti tuos pačius produktus, tuo pačiu prekės ženklų, tą pačią pakuotę, jeigu sudėtis ženkliai skiriasi. Taigi mes manome, kad šis pasiūlymas, ši iniciatyva iš tikrųjų yra labai ambicinga. Visų pirma, kadangi ji išplėtė diskusiją dėl maisto produktų, e, taikant jau dabar tai visiems maisto produktams e, tiekiams rinką Europos Sąjungoje. Kalbame ne tik tai apie tam tikrą maisto produktų, maisto diskriminaciją, sakykime, tai, bet visų produktų diskriminaciją, nes buvo paminėta, kad ir kiti produktai kartais e, patiria panašią praktiką. Bet to, kad e, yra nustatoma bendroji taisyklė, pagal kurią tokia produktų diskriminacija laikoma nesažininga. Buvo parengta taip pat visai eilė nuostatų, kurios leistų sustiprinti vartotojų apsaugos teisinę bazę ir geriau apsaugoti vartotojus nuo nesažiningos komercinės praktikos, e, įskaitant taip pat ir e, vadinamą produktų diskriminaciją. Na ir tai padaryta ir mes tą siūlome savo teisėkurus pakete, e, kad vartotojai turėtų teisę išieškoti individualias kompensacijas, kada jie patiria tokią produktų diskriminaciją. Taip pat mes siūlome įdėkti veiksmingas baudas, kada yra pažeidžiami vartotojų apsaugos įstatymai, įskaitant taip pat ir tuos, kurie um, reguliuoja dvigubos kokybės produktus. Ir tokios baudos gali siekti iki 4 procentų kompanijos apyvartos atitinkama valstybė narė. Taip pat mes siūlome um, e, <clears throat> formuoti jungiančią uh, direktyvą, kuri suteiktų vartotojų apsaugos organizacijams tiesiog geresnės priemonės, veiksmingesnius instrumentus e, būtent e, pasipriešinti tokiai praktikai. Taigi, dar kartą tiesiog apibendrinsiu, kad iš tikrųjų yra neprimtina, jog e, vartotojams įvairiuose ES dalyse būtų parduodami ne vienos kokybės produktai, komisija nekarta yra e, savo veiksmais įrodžiusi, jog ketina užkirs kelią tokiai praktikai. Ir dabar galiu tiesiog tvirtinti, kad mes turime teisėkuros pasiūlymą, kuris yra ambicingas, Na ir ko gero tai yra pirma galimybė paskelbti Europos parlamentui, būtent šiems rūmams, kad mes tikimės jūsų paramos per darybą su taryba ir trilogų metu. Ačiū. Uh, the... Labai ačiū. Prieš gražindama žodį, poniai Barsan, dar suteiksiu EPP šešėlinę pranešėjų, ponui Tokanu. pierdut noțiunea timpului. Dėkoju, aš atsiprašau, kad atvykau pernelik vėlai. Džiaugiuosi, kad mes šiandien galime aptarti šį nepaprastai įdomų dokumentą. Jis yra įdomus pirmiausia mums, tai yra tiems, kas atstovauja rytų Europos šalims. Mes e, žinome, kad Čekijoje, Lenkijoje, Vengrijoje, Rumunijoje, e, Mano šalyje žinoma apie tai, kad naudojami yra dviejopos kokybės produktai. Tai yra reali problema ir todėl aš esu pasiryžęs daug dėmesio skirti šiam dokumentui. Ir aš norėčiau pateikti savo pasiūlymus dėl tų teisės aktų, kurie galėtų potencialiai padėti mums įspręsti šią problemą. Aš džiaugiuosi, kad pateiktame dokumente yra kalbama apie vartotojus ir apie tai, kad vartotojų negalima naudoti tam, kad būtų pasiekiami rinkoje da, įmonėms svarbus tikslai. Nes įmonės naudoja tiesiog nesažiningą praktiką ir, te, ir teisinasi kažkokiais neva vartotojams uh, svarb, svarbiais argumentais. Teigiama, kad ta kokybė yra kitokia tam tikrose šalise dėl to, kad žmonėms patinka kitas to produkto skonis. Bet aš manau, kad tai yra visiškai neteisinga taip manyti. Negalima teikti tokio da, paaiškinimo, tokio argumento. Negalima ta, taip pat mažinti produkto kokybės, teisinantis su, kad tai kažkaip uh, pagerina jo skonį. Yra dar vienas labai svarbus dalykas. Neseniai kalbėdamas su Rumunijos vartotojų teisų apsaugos asociacijos atstovais, aš supratau, kad, nauji, kad reikia įvesti naujus maisto produktų tikrinimo būdus, savotišką auditą. Ir valstybės kontrolieriai turi atlikti tokius bandymus, produktų patikrinimus tam, kad įsiaiškintų, kokios kokybės jie yra. Ir manau taip pat, kad būtų naudinga mums sukurti instituciją, kuri galėtų tikrinti gamybos procese naudojamus receptus. Aš turiu daug įvairių pasiūlymų, bet e, apie visus juos nekalbėsiu šiandien. Mes galėsime pateikti pakeitimus šiam dokumentui, aš pasinaudosiu šią galimybę ir pateiksiu savo konkretesnius pasiūlymus raštu. Nebejoju, kad e, šis dokumentas padės mums uh, labai aiškiai pasakyti Europos komisijai, kad būtina padaryti galą šiai neteisybei ir reikia daryti viską, kad ji ateityje mes su ja neturėtume susidurti. Dėkuoju. Labai ačiū. Ar būtų dar norinčių? Jeigu ne, tada vėl žodis poniai Varzan. Baigiamosioms pastaboms. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti visiems kolegoms, tiek šešėliams pranešėjams, tiek ir kitiems parlamentarams, kurie prisidėjo prie diskusijos. Aš sutinku su dauguma iš to, kas buvo pasakyta, ypatingai ką ponia Konečina pasakė. Ponas Škarlės taip pat kalbėjo, kad mums reikia kreiptis ir į vakarų Europos piliečius. tie iš mūsų, kurie jaučiasi paliesti šios problemos, mes galėtume e, šiek tiek pasistengti ir paaiškinti piliečiams, kurgi glūdi problema. Aš džiaugiuosi, kad komisija skyrė tam tikrų fondų, tam tikrų lėšų metodikai parengti ES lygių ir labai tikiuosi, kad rezultatai bus tikrai įdomus. Aš taip pat manau, kad šitą takoskirą tarp vakarų ir rytų Europos, kai kalbam apie e, produktų kokybę. E, paaiškės, kad jinai netokia labai didelė. Tyrimai atlikti Kroatijoje e, parodė, kad, pavyzdžiui, esama tam tikrų dešrelių, kuriuose tiesiog nebuvo mėsos, o tarpu Vokietijos rinkoje juose buvo apie 60 procentų e, mėsos. E, tokie pat produktai buvo pardavinėjami Italijoje ir šiuo atveju Italijos vartotojai nukentėjo dėl šitos produktų kokybės. Na, kaip jau sakiau, be abejo, rezultatai turi būti peržiūrėti ir labai svarbu, kad tiek vakarų, tiek rytų parlamentarai palaikytų šią iniciatyvą ir visi parlamentarai turi suvinti kovoje už vienodą kokybę visiems ES piliečiams, kaip taip įrašyta mūsų svarbiausiuose dokumentuose. Ir ponas Valsas sakė, ir aš tik tai galiu pritarti, kad iš tikrųjų tokia praktika yra neprimtina. Ponas Junkeris taip pat pripažino šią problemą nes jeigu jis nebūtų to padaręs, tai jis turbūt nebūtų skyrę savo metinio pranešimo dalies e, pasisakymą, kad Europą turi kvepuoti tiek kairiuoju, tiek dešiniuoju plaučiais. Taip pat galėčiau priminti, ką sakė ponia Bonafet. Ir tai reiškia, kad Galbūt yra tam tikrų e, preferencijų įvairiose rinkose, įvairiam vartotojų auditorijose. Ir kai kada gamintojai galbūt ir norėtų pritaikyti tos produktus tam tikroms vietiniams preferencijams, tačiau neprimtina, kad pavyzdžiui šokoladai, šokoladų gaminiai, kurie skiriami e, e rytų Europai, vietoj šokolado iš tikrųjų naudojami įvairūs emulgatoriai, taštikliai. Arba, pavyzdžiui, yra visiškai skirtingi ingredientai jogurtuose. Vėlgi aš galiu tik tai sutikti su to, ką sakė EPP atstovas ir jau įvadinėje savo kalboje sakiau, kad mes be abejo įtrauksime ir jūsų pasiūlytus pakeitimus dėl patikrinimų vietose. Manau, kad tai yra visiškai būtina sąlyga. Taigi, šis pranešimas, tikėkime, padės paklos pamatus um, naujo tipo teisės aktams ir e, galų gale e, bus suprasta, kad ES turi funkcionuoti teisingai visose srityse, visais aspektais. Na kągi, ačiū. E, iš tikrųjų, šitama labai aktuali mūsų piliečiams ir vėlgi reikia priminti, kad e, jeigu piliečiai nebūtų kėlę šitos problemos ir be jūsų indėlio, uh, E, mėly kolegos, komisija ko gero nebūtų išvelgusi čia didelės problemos. Taigi noriu padėkoti visiems, kurie atkreipė dėmesį į šią problemą. Mūsų sudėmesį atkreipė. Ir kaip jau buvo sakyta, 23 balandžio yra galtinis terminas teikti pakeitimams, o balsavimas greičiausiai vyks 20 arba 21 birželio NV komitete ir tuo mes šitą temą baigiame ir uždarome. Galime perėti prie kitos temos. Tai yra pasikeitimas nuomonėmis su komisija dėl galimų e, tolesnių e, naujų neonikotinoidų e, panaudojimo. Vėlgi, kadangi tai yra pasikeitimas nuomonėmis, tai be abejo pirmiausiai suteiksiu žodį komisijai, o po to jau visi, kas suinteresuoti pašnekėčią temą, galėsite pasisakyti. Komisijos e, atstovas šiandieną yra Klaus Bent atstovauja maisto ir saugos, maisto saugos generalinį direktoratą. Prašau, žodis jums. Ačiū pirmininkė ir labai rytą visiems šis klausimas, kurį pateikėte šiandien aptarti, iš tikrųjų jau turi ilgoką raidos istoriją. Dar nuo 2012 metų tam tikri tyrimai parodė, kad tam tikri insekticidai, aktyvios jų medžiagos, priklauso neonekotinoidų grupiai ir tai kelia didžiulį pavojų e, bitėms. Todėl komisija 2013 metais priėmė reglamentą, kuris apribojo tris neonekotinoidų grupės medžiagas, e, CM toksanas, e, E, klopidas ir dar viena. Ir praktiškai šias medžiagas buvo e, draudžiama naudoti tose kultūrose, kurios yra patrauklios bitėms. E, tai yra rapsų laukose, saulėgražų laukose ir panašiai. Tačiau tam tikras ribotas skaičius tokių medžiagų vis dar buvo leista naudoti, pavyzdžiui, šiltnamiuose arba e, tokiuose kultūrose, kurios yra, pavyzdžiui, kur derlius yra surenkas prieš žydint. Šiaip taip, norint, kad tie likę vartojimo atvejai būtų pakankamai saugus, e, buvo atliekami tolesni tyrimai, buvo remiamasi naujausia e, mokslinė informacija, dviem metam prieš įsigaliuojant, tai praktiškai buvo baigta daryti 2015 metų gegužę. E, gamintojai pateikė maisto saugos e, biurui e, visą reikalingą informaciją ir 2016 mm, e, metų rugsėjai bei spalį e, buvo ta medžiaga apdorota ir buvo padaryti išvada, kad mm, tos medžiagos kurios vis dar buvo leidžiamas naudoti, nebegali būti laikomos saugomis. Komisija parengė e, mm, reglamento projektą dėl tolesnio naudojimo apribojimo ir aptarė šitos pasiūlymus taip pat su E, valstybėms narėmis nuo 2017 metų ir praktiškai praeitą metų birželio mėnesį, kaip tik tai šiame komitete, e, vyko viena iš tokių diskusijų, kada buvo pateikta keletas e, prieštaravimo projektų, nors jiems parlamentas galtinai nepritarė. Taip pat 2017 metais mes pranešime pasaulio prekybos organizacijai e, apie savo sprendimą apriboti prekybą šitomis medžiagomis, e, e, nes tai yra numatyta PPO taisyklėse ir taip pat likusiam trečios, trečio pasaulio valstybėms, taip sakant, buvo leista pakomentuoti šitos ketinimus. Na ir nuotėme komitete dėl augalų, gyvūnų ir pašarų. Um, Gaučio mėnesį buvo taip pat um, aptariami šie žingsniai, tačiau daugumis valstybių narių prašė e, palaukti, kuo baigsis e, bendresnis EFSA tyrimas prieš teikiant klausimą balsavimui. Na ir e, bet laiką EFSA iš tikrųjų e, paskelbė atvirą konkursą teikti duomenis tai buvo padaryta 2017 metų gegužė, ir tada komisija paprašė EFSA įvertinti visus pateiktus duomenis, o taip pat ir visą papildomą informaciją surinktą iš literatūros. E, tas atviras konkursas baigėsi tuo, kad buvo surinktas milžiniškas duomenų kiekis, kuris buvo pateiktas EFSA ir e, jai iš tikrųjų teko e, padirbėti, kad atliktų tą įvertinimą, kurio prašė komisija. Galų gale 28 vasario šiais metais buvo paskelbta EFSA ataskaita Ir didžiaja dalimi šią vėliausiame pranešime, vėliausioje ataskaitoje, iš tikrųjų, esate tiesiog patvirtino, kad e, tolesnis šitų trijų, priema, šitų trijų medžiagų naudojimas kelia pavojų laukiniams bitėms ir taip pat naminiams bitėms. E, dėl to komisija e, lieka prie savo projektų, kur, kuriais ketiname uždrausti vis, visokiojopą šitų trijų medžiagų naudojimą ir ragins valstybės narės E, dabar 27 balandžio tame nuolatėme komitete būtent balsuoti šio klausimu. Tai tiek būtų įžangai. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju. Dabar aš norėčiau suteikti žodį kolegoms, kurie norėtų pasakyti, ponas Florence, prašau. Labai dėkuoju. tradiciniuose ūkiuose naudojama yra labai daug pesticidų ir ūkininkams atrodo, kad tai yra visiškai pateisinama. Aš esu taip pat ūkininkas ir aš taip pat naudoju pesticidus, bet man atrodo, kad neotikotinoidų nereikia naudoti. Paaiškinsiu, kodėl. Neokotinoidai yra, neokotinoidais yra puškiami laiškai, bet to da, juose yra e, jomis yra, jais yra apdarojamos sėklos. Ir reikia suprasti, kaip vyksta šių uh, uh, medžiagų irimo procesas. Taip pat svarbu suvokti, kad jie veikia ne tik dirbožymė, bet ir patenka į vandenį. Jei jūs purškite kokius nors produkt, produktus, tas produktas patenka į dirbožymį į, e, ir po to jį tenai sunaikina, suvalgo tam tikri mikroorganizmai. Ir aš manau, kad mes turėtume nepamiršti, kad labai svarbu išsaugoti tinkamą dirbožėmio kokybę. Kreipiuosi į komisiją, kad jie to nepamirštų. Reikia pagalvoti kokiu, apie tai, kokius argumentus pasirenka ir naudoja valstybės narys, e, tai skaitant ir manoje beje. Tai įdomu sužinoti, ką valstybės narės mano apie apie ūkininkų pateikiamus argumentus. Jei mes nebenaudosime neonikotinoidų, tuomet galime susidurti su problema. Galėjo atsitikti taip, kad iš dirbožėmio išnyks mikroorganizmai, o būtent nuo jų priklauso mūsų dirbožėmio kokybė. Aš manau, kad neonikotinoidai yra pavojingiausi sisteminiai pesticidai naudojami Europoje šiuo metu, nepamirškime to. Ponas Pots. Kai mes balsavome, aš balsavau už tai, kad, būtų, kad šios medžiagos neonikotinoidai būtų uždrausti. Akivaizdu, kad e, jie kelia nemažai problemų. 2013 metais buvo apribota neonikotinoidų naudojimas. Bet mes žinome, kad nuo to laiko valstybėse narėse buvo išduota labai daug, buvo padaryta daug išlygų. Ir kai kur dėl tų išlygų nieko, neonikotinoidai ir toliau sėkmingai naudojami. Taigi aš norėčiau paklausti komisijos, ko jį laukia, kodėl jūs nenorite pradėti teisės pažeidimo procedūros e, taip besielgiančių šalių atžvelgių. Ir ar, ką jūs galvojate apie tai, kad galima būtų net ir, uždra, ir tuo atveju jie būtų uždrausti, po to taip pritaikyti nepaprastosios e, e, pagalbos priemonę kaip išimti. Ponas Stas. Dėkoju, aš norėčiau padėkoti komisijai už labai įsamų paaiškinimą. Taip pat džiaugiuosi, kad nuolatinėme komitete balandžio 27 dieną bus balsuojama dėl šių medžiagų. Aš norėčiau pratesti taip, ką kalbėjo ponas Florence. Pesticidų gamintojai uh, vykdo nuožmų lobizmą. Ir aš norėčiau taip pat priminti jums, kad uh, cuk, uh, cukrinių runkelių gamintojams yra taikoma išimtis, nepaisant EFSOS rekomendacijų. Kodėl taip yra? Antra. Ponas Poč kalbėjo apie tai, kad komisija valstybinarių prašymų suteikia labai daug išlygų. Aš girdėjau, kad tokių išlygų yra daugiau nei tūkstantis. Taigi išimties taisyklė taikoma da, labai labai dažnai. Ir panašu, kad e, dėl to galima netgi šiandien sakyti, kad to draudimo, to pribojimo nėra paisoma. Aš norėčiau paklausti komisijos, kodėl komisija taip daro? Argi jie nesuvokia, kad tos išlygos iškraipo padėti? Ir padedau gamintojams ir ūkininkams nepaisyti apribojimo. Toliau tam, kad galim būtų naudoti neokotinoidus, reikia gauti leidimą. Tačiau aš esu skaitęs tyrimą, kad neokotinoidais gali būti užterštas ir vanduo šalia tų vietų, kur tos medžiagos yra naudojamos. Ką Jūs apie tai manote ir kaip Jūs pakomentuotumėte tai, kad šios medžiagos labai kenkia bitėms? Be to, komisija pasakė, kad nulatinėme komitete balandžio 27 dieną bus balsuojama. Tačiau mums kol kas neaišku, kokia yra valstybių narių pozicija. Aš, pavyzdžiui, pratesdamas pono Florins pasakymą, norėčiau paklausti, kokia yra Vokietijos pozicija šio klausimu. Bet kadangi ponas Florence priklauso politiniai daugumai, aš nebijoju, kad jis e, p, p, galėtų savo partijos viduje gal pasidomėti ir išsiaiškinti, kokia yra oficiali Vokietijos pozicija. Ir dar vienas dalykas. Jei nepavyks priimti sprendimo kvalifikuotos daugumos, bals, balsų daugumos principų, ką darys nuolatinės komitetas, ką darys komisija, ar jie pakeis balsavimo taisyklės, ar komisija imsis kokiu nors kitų priemonių. Dėkoju. Dėkoju. Ponas Huitama. Ačiū, panė Pirinkė. Aš norėčiau padėkoti komisijai už jų pasisakymą. Aš turiu porą klausimų. Iš tikrųjų, augalų apsaugos priemonių reglamente 1107 yra labai aiškiai pasakyti, kad naudomi produktai neturėtų kenkti de, de, de, įvairiems organizmams. Kodėl, ir aš norėčiau paklausti komisijos, kodėl jūs dabar galvojate tik tai apie tai, kaip tos medžiagos veikia bites, o ne e, visiškai nepasakė, kaip, kaip jos veikia kitus organizmus, kitus gyvūnus ir kaip jos veikia dirbožėme, jeigu tenai pasilieka ilgesnį laiką. Man taip pat būtų įdomu sužinoti, ką mokslininkai galvoja apie tai. Ne mes, ne Europos parlamento nariai turime spręsti, ar tai yra pavojinga medžiaga ar ne, tą turi daryti mokslininkai. Ir man būtų e, įdomu, jei mums būtų paaiškinta, ką e, daryti ūkininkams, jei, pavyzdžiui, jie nebuvo suteiktas leidimas naudoti tam, tikrą, tam tikrus produktus. Ir mes, pažiūrėjau, Niderlanduose žinome apie tai, kad kad mūsų atitinkama tarnyba uždraudė naudoti nikotinoidus ir dabar ūkininkai gali būti priversti naudoti pavojingesnės medžiagas. Taigi, kaip mes bandysime spręsti šias problemas ir kaip mes užtikrinsime, kad ūkininkai turėtų pakaitinės medžiagas, turėtų uh, kitus produktus, kurie leistų jiems pakeisti nikotin, nikotinoidus. Pane pirmininkė, gerbė kolegos, aš užduodu šį klausimą ponios Denana vardu. Kovo pirmą dieną plenarinėme posėdėje aš pateikiau pakeitimą savo iniciatyvą rengiamam pranešimui dėl bedininkystės ateities ES. Ta, ta pakeitima, tam pakeitimui, tą pakeitimą pasirašė 25 kolegos. Ir jame buvo kalbama apie tai, kad labai dažnai yra suteikiamos išlygos dėl neonikotinoidų naudojimo. Europos komisija mano, kad neonikotinoidai nekinka bitėms, kai jie yra naudojami šiltnamečiuose. Ir būtent dėl to vengiame yra dabar uždrausti naudoti šias medžiagas, nors to reikalauja mūsų piliečiai. Daugybė mokslinio tyrimų parodo, kad šios medžiagos pasilieka dirbožymėje ir, grunt, ir gruntiniuose vandenyse ir teršimų iš to aplinką. Ir aš todėl aš noriu paklausti, kodėl šiame kontekste komisija mano, kad kad e, e, šiltnamiuose e, apdorojant augalus nikotinoidais nekyla grėsmė aplinkai ir žmonėms, kai moksliniai tyrimai pateikia kitokių duomenų. Dėkuoju. Pone Ajuso. Ačiū, ponė pirmininkė. Akivaizdu, kad e, yra argumentų už ir argumentų prieš ir mums reikia išnagrinėti labai rimtai mokslinių tyrimų rezultatus. Mes žinome, kad ne, ne, nikotinoidai kenkia bitėms, bet e, bitės nyksta ne vien dėl šių medžiagų naudojimo. Ir e, Ūkininkai mums sakė, kad e, jei mes uždrausime nikotinoidus, mes galime sukelti kitų problemų. Mes, pažiūrėk, žinome iš aplinkos saugos e, srities, kad kai bandėme visomis priemonėmis mažinti CO2 išmetimus, pa, prisidėjome prie to, kad padidėjo azoto oksido e, tarša. Pone Boilin. Ačiū, panė Pirka, aš nenoriu kartoti tai, kas jau buvo pasakyta, tačiau noriu sugrįžti prie to, apie ką kalbėjo panas Poč. Pavyzdžiui, apie tai, kaip komisija, ką komisija kotina daryti, dėl to, kad išduota labai daug išlygų. Žinome, kad kai kurios valstybės narės tuo naudojasi. Ir taip pat norėčiau paklausti, ką mes darysime, jei bus leista naudoti niko, neonikotinoidus šiltnamiuose arba, pavyzdžiui, tam, kad būtų apdaromos tam, tam tikros kultūros. Ir be to, kaip galim bus užtikrinti, kad jei neonikotinoidai bus bus naudojami tik šiltnamiuose, jie liks tik šitose šiltnamiuose ir nepateks su dirbožėmi ir į aplinką. Dar vienas klausimas. Ar komisija neketina išnagrinėti, kaip neonikotinoidai veikia kitus organizmus? Ir ką jūs ketinate daryti su dviem nikotinoidais, kurie nepatako į tą, tų nikotinoidų, kuriems taikomas yra apribojimas nuo 2013 metų sąrašą? Pone Kadenbach. Dėkoju. Aš džiaugiuosi, kad mes pagaliau, atsižvaldami į mokslinius tyrimus, pradėjome kalbėti apie tai, kad reikia uždrausti naudoti neokotinoidus. Bet yra numatyta uh, padaryti išlygą šiltnamiams. Aš norėčiau paklausti, ar neketinama sukurti stebėsinos sistemos tam, kad galima būtų tikrai surinkti įsame informaciją apie tai, kaip e, tos medžiagos yra naudojamos šiltnamiuose ir kad tik lieka tik tuose šiltnamiuose. Aš manau, kad reikėtų jas uždrausti, tas medžiagas, nes jos yra pavojingos. Daugiau niekas nenori pasakyti. Gerai, tuomet panas e, Beržant. Dėkoju, panė pirmininkė, ir aš norėčiau padėkoti visiems, kas pasisakė ir e, visiems, kas, man atrodo, iš esmės pritarė tam, ką mes siūlome daryti. Dabar norėčiau sureaguoti klausimus tą tvarką, kurie buvo pateikti. Ponas Florence pirmasis kalbė ir kartu su ponu Stasija teiravosi, kokia yra valstybių narių pozicija. Akivaizdu, kad aš negaliu Jums papasakoti apie tai, kokia yra konkrečių valstybių narių pozicija. Išsakoma komitete, bet galiu pasakyti, kad kaip paskutinį kartą kovo mėnesį mes kalbėjome apie šias medžiagas. Uh, kelios valstybės narės da, e, aiškiai pasisakė už mūsų pasiūlymą, kelios valstybės griežtai prieš, bet dauguma neturėjo nuomonės. Ir e, buvo kalbėta ir apie cukrinius runkelius, apie juos kalbėjo ir ponas Florence. Ir kaip ir ponas Florence, mes taip pat buvome susitikę su e, cukrinių runkelių gamintojais. Jie buvo nusiteikę draugiškai, bet griežtai. Mes reagavome tai taip pat draugiškai ir griežtai. Ir komisija nėra šiuo metu uh, nusiteikusi suteikti išlygą cukrinių runkelių gamintojams. Ir tuo pačiu atsakau į pono Stas e, klausimą. Taip, iš tikrųjų, EFSA nustatė, kad uh, naudojant neonikotinoidus cukriniams runkeliams apdoroti kyla rizika, bet ir kaip ir sakė ponas Florence, rizika kyla dėl to, kad tas, tos medžiagos lieka dirbožymėje ir po to, kai net tuose pačiuose laukose auginamos kitos kultūros, jos sugeria neonikotinoidus iš dirbožymio ir tai kenkia bitėms ir kitiems augalams. Taigi mes nesame numatę dabar išlygos cukriniams runkeliams. Toliau panas Poče ir kiti parlamento kalbėjai kalbėjo apie tai, kad gal mes skirtinė tvarka e, galėsime leisti naudoti tam tikrus nikotinoidus. Taip, tai yra iš tikrųjų problema ir mes nuolat priminame toms valstybėms narėms, kuriuoms yra suteiktos e, išlygos. Uh, E, kurios paprastai yra taikomas arba grūdų kultūrai konkrečiai, arba tam visai tam tikrai e, teritorijai, kad e, mes sakome, kad tos išlygos ne, viso, ne visuomet atitinka reglamento nuostatas. Ir EFSA sako, kad tais atvejais, kai 2017 metais buvo suteiktos, suteikti skirtiniai leidimai, jie buvo suteikti pagristai. Ir gegužės mėnesį DFC turėtų pateikti mums naują savo ataskaitą ir pasižiūrėdami į jos išvadas mes ko gero neleisime su, a, a, daryti tų pačių išlygų toms pačioms šalims, kurios dabar jas turi. Ir ponui Poš aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų a, išlygas suteikia valstybės narės. Ne komisija tą daro, ne komisija jas tvirtina, tą daro valstybės narės. Kai Europos komisija gali tikrai patikrinti, ar laikomasi nustatytų sąlygų. Ir mes galime stengtis po to užkirsti kelią tam, kad valstybės narės suteiktų tas išlygas, bet mes negalime jų uždrausti. Dar Tai keli klausimai buvo susijęs su to, kad neonikotinoidai bus naudojami e, šiltnamėse. Čia aš galiu paminėti jums tik tai EFSOS e, tyrimo išvadas, kurie, kuriomis mes remiamės. EFSA padarė išvadą, kad naudoti neonikotinoidus e, šiltnamiuose, stacionariuose šiltnamiuose nekelia grėsmės ir šiltnamiai ir jų savininkai. Tai yra jų savininkai turi užtikrinti, kad neonikotinoidai nepatektų į aplinką. Tai reiškia, kad vanduo turi būti tinkamai ta, išvalytas prieš ta, leidžiant jam patekti į aplinką. Toliau, dėl to, ar kokia bus to leidimo naudotinių kontinoidų šiltnamėse ateitis, vėlgi čia daugas priklausys nuo valstybių narių. Jei paaiškės, kad neonikotinoidai patenka į aplinką, tuomet be abejo reikės tą leidimą juos naudoti atšaukti. Toliau, taip pat e, buvo patiktas klausimas ir apie kitus neonikotinoidus. Aš norėčiau Jums pranešti, kad mes. Uh, at, atlei, atnaujiname leidimą ZETOP Prinilui EFSOS patarimu, todėl kad EFSA pasakė, kad ta medžiaga mažai kenkia e, bitėms ir kitiems vamžiams dalyvaujantiems apdulkinimo procese. Dar vienai e, medžiaga, e, jas tokias leidimas turės būti artimiausių laikų peržiūrėtas. Toliau buvo, taip pat buvo pasakyta, kad e, mes nagrinėjame, kaip šios medžiagos veikia bites. Iš tikrųjų, mes nagrinėjame ir kitus organizmus, ir kitus uh, mikroorganizmus, skaitant ir dirbožymio mikroorganizmus, apie kuriuos kalbėjo Florence. Ir mes turime aiškės gairės, kurios nurodo, kaip reikia atlikti e, rizikos vertinimą, nagrinėjant dirbožymį. Toliau buvo taip pat užduotas klausimas apie tai, kuo galim būtų pakeisti neonikotinoidus. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad reglamente nebuvo tvirtinant reglamentą buvo nuspręstas ir atsiprašau, nebuvo nu, atsižvelgiami socialinius ir ekonominius, e, socialinį ekonominį tų nikotinoidų naudojimo poveikį, tik tai į jų keliamą riziką. Be to komisija atliko tyrimą siekdama įsiaiškinti, kaip keičiasi ūkininkų e, strategijos e, augalų e, apsaugos priemonių naudojimo strategijos ir ką darys ūkininkai, jei bus uždrausti nikotinoidai. Ir mes pamatėme, kad ūkininkai pasirenka dažnai kitus leidžiamus naudoti in, uh, sekt, in, uh, um, insekticidus ir kitas apsaugos priemonės. Taigi ūkininkai a, sugeba prisitaikyti, tą matome iš savo patirties ir nebejom, kad jie galės pristaikyti ir prie šio draudimo, prie to, ką mes siūlome daryti dabar. Dar e, šiek tiek informacijos apie stebėseną. Europos parlamentas patvirtino bandomąjį projektą, pagal kurį yra numatyta stebėti, kiek pesticidų išlieka mūsų aplinkoje ir kaip jie veikia bites. Komisija pritarė tam pasiūlymui ir mes jau paskelbėme skelbimą dėl šio konkurso ir jau pakvit, kvietėme visus, visas interesuotas šalis teikti savo paraiškas ir mes manome, kad reikia ištirti ne tik pesticidų poveikį, bet ir uh, kitus veiksnius, kurie veikia bičių sveikatą ir populiacijas. Dėkoju, dėkoju visiems, kad dalyvavo šioje diskusijoje. Diskusija buvo iš tikrųjų labai įdomi ir mes nekantriai lauksime. tolesnių jūsų žingsnių. Toliau mūsų darbo atvarkėje yra numatytas keitimasis nuomonėmis su komisija dėl bendrosios ataskaitos dėl ryč reglamento gyvenimo, gyventinimo ir tam tikrų elementų peržiūros. Taigi, taip, uh, komisija atliko refit procedūrą dėl ryč reglamento ir uh, komisija padarė tam tikras išvadas ir tas išvadas mes ir aptarsime kartu su žaliosios ekonomikos ir e, žiedinio ciklo ekonomikos e, padalinio vadovu iš aplinkosaugos generalinio direktorato. Prašau. Um. Dėkui, ponė pirmininkė. Man taip pat teko garbė kartu šiandien atvykti su Karlo Betinėlį iš augimo generalinio direktorato. Taigi dvi komisijos tarnybos dirba e, su šia peržiūra ir tai yra ypatinga ryč reglamento peržiūra, nes atlikinėjome refit peržiūrą ir vertinimą ir šis reglamentas yra reglamentas nustatantis pagrindinius standartus. Tai yra vienas toksai išsameusių ES teisės aktų susijęs su sistema, kuri dar kuriama. Turbūt prisimenate, kad 2006 metais e, šis reglamentas buvo esminis reglamentas cheminių medžiagų ES reglamentavime. Ir čia kalbame apie cheminės medžiagas visoje tiekimo grandinėje. 2013 metais pirmą kartą atlikome šio reglamento įvertinimą, bet tada kai kurie mm, ryč reglamento skyriai dar neveikia. O 5 kovo mm, paskelbėme ataskaitą apie antrąją ryč peržiūrą ir toje ataskaitoje matosi, kas pasiekta ir kokios yra pagrindinės dar išlikę problemos, bet visi ryč reglamento skyriai jau dabar yra veikiantis. Ir tą darėme pagal komisijos mm, refit programą, ir rėmėmės 13 metų peržiūrą ir pasižiūrėjome į naujausius dalykus, labai daug informacijos mm, apėmė tą peržiūrą, tai yra cheminės agentūros ataskaitos, konsultacijos su suinteresuotomis šalimis, dešimt įvairių tyrimų buvo atlikta, taigi ta peržiūra labai plati ir jinai parodė, kad ryčių ženkliai sustiprino aplinkos ir žmogaus sveikatą, sveikatos apsaugą, e, užtikrina laisvą cheminių medžiagų judėjimą. ES rinkoje peržiūra numato ir siūlo 16 konkrečių veiksmų, e, išskirti prioritetai, kur reikės skubių, e, reikia skubių veiksmų, tai yra duomenų trūkumas registruojant, vienodų sąlygų užtikrinimas konkuruojant ES ir ne ES įmonėm. Reikia taip pat sustiprinti įgyvendinimą kai kuriuose valstybėse narėse, ypač kalbant apie importą ir kalbant apie ryč derinimą su kitais reglamentais, tai yra darbuotojų sveikatos apsaugos. Pavyzdžiui, reglamentų komisarė Bienkovska pristatė ryč reglamento peržiūrą atitinkamuose ministrų tarybose ir tarybos darbo grupėse ta peržiūra irgi buvo svarstoma ir valstybės narės pozityviai vertina tą peržiūrą ir jos išvadas. Bet aišku, taip pat ir pripažįsta, kad dar yra ką tobulinti ir dabar pradedame e, plačias diskusijas su kitomis institucijomis, su agentūra, su suinteresuotomis šalimis bendradarbiausime su pramonė, su cheminių medžiagų agentūra, su valstybėmis narėmis. 11 birželio vyks suinteresuotųjų šalių konferencija, kad e, toliau pasikeistume nuomonėmis ir mm, pakalbėtume, kaip tuos 16 siūlomų veiksmų reiktų geriau įgyvendinti. Ir taip pat labai kviečiame Europos parlamentą dalyvauti suinteresuotųjų šalių konferencijoje. Mums labai svarbu įdomu išgirsti ir parlamento nuomonės šiandien, be kita ko, ir kartu su kolega Karlo Petinėlį esame pasirengę šiandien atsakyti į jūsų klausimų. Dėkui, dabar suteiksiu žodį ponui Pots. Noriu padėkoti komisijos atstovams, kad atvyko. ir reglamentų ryč siekiama pakeisti didžiausią nerimą keliančias cheminės medžiagas. Bet leidimai tom didžiausią nerimą keliančiom medžiagom yra išduodami, 300 tokių sprendimų yra primta. Siekiant geresnio reglamentavimo, komisija vietoj skatindama, vietoj to, kad skatintų tokių medžiagų pakeitimą kitomis, siekia e, visą leidimų išdavimo procesą supaprastinti, kad būtų pigiau ir paprasčiau gaminti mm, tą didelį nerimą keliančias medžiagas. Leidimų e, kaštai per pusę sumažėjo nuo 13 metų, o supaprastinus procesą praktiškai skatinama uh, naudoti labai didelį nerimą keliančias medžiagas, vietoj to, kad jos būtų pakeistos. Leidimų išdavimas, neatmetant prašymų naudoti tokias medžiagas, kai, net kai yra alternatyvus variantai, netitinka e, siekio e, palaipsniui siekti, kad tos didelį nerimą keliančios medžiagos būtų palaipsniui išimamos išnaudojimo. Taigi noriu paklausti, ką komisija konkrečiai nori padaryti, siekia padaryti, kad būtų mm, pagrindiniai ryč tikslai gyvendinami vartotojų ir gyventojų e, didesnės apsaugos užtikrinimas ir labai didelį nerimą keliančių medžiagų pakeitimas. Pone Auken. Dėkui, ponė pirmininkė man susidaro įspūdis, kad jūs praktiškai atsakėte į visus mano klausimus. Aišku, reikia, kad procedūros būtų paprastesnės. Bet per daug lengvindami mm, sąlygas pramoniai, neskatinsime jų ieškoti alternatyvių medžiagų ir pereiti prie tų alternatyvių medžiagų naudojimo. Bet iš kitos pusės, aišku, nenorime blokuoti pramonės. Norime, kad pramonė iš tiesų naudotųsi visomis galimybėmis. Norėčiau jūsų štai ko paklausti jei norime, kad Europa 20 metais jau pasiektų tvaraus vystimosi tikslų, jei ryč situacija yra prasta. Reikia politinių lygmenių veikti, reikia daugiau susikoncentruoti, kokiu pasiūlymu čia turėtų komisija. kaip galėtume siekti, kad ryč reglamentas būtų geriau įgyvendinamas. Negalime leisti laisvai judėti pavojingom cheminėm medžiagom, nes tų rezultatų, kurių tikimasi iš ryč, nesame gavę. Pone Ajuso. Dėkui. Noriu padėkoti komisijai už komentarus. Manau, kad REACH yra geras reglamento pavyzdys, e, kuris apima cheminės medžiagas e, ir remiasi mokslininkų išvadomis, mokslininkų įrodymais, bet norėčiau atkreipti uh, dėmesį į vieną dalyką - medicininių augalų gamintojus. Aišku, ryšio reglamentas siekia apsaugoti žmonių sveikatą, bet jiem ryšio reglamentas sukelia problemų, nes reikia įvertinti visų cheminių medžiagų naudojimą ir gaminant natūralių aliejų gamintojams, eterinių, eterinių aliejų gamintojams, mažoms įmonėms e, tas cheminių naudojamų medžiagų įvertinimas susijęs su nepakeliamais kaštais kaip tokiem smulkiem gamintojam tada elgtis. Čia turiu galvoje taip pat ir uh, prancūzijos tokius gamintojus. Uh, tai norėčiau paklausti, ar komisija nenorėtų numatyti tam tikros išimties eterinių aliejų gamintojams, ar, netokių, ar numatyti netokias griežtas taisyklės tiem, kas gamina eterinius aliejus. ponas Hutema. Dėkui pirmininkė, dėkui komisijai. Dabar ryč daugiausia PBT e, medžiagom dėmesį skiria, tai yra tvarios bio akumuliatyvios ir nuodingos. Bet kalbant apie geriamą vandenį iškyla e, kitų medžiagų problema, tai yra tvarios, mobilios ir labai gerai tirpstančios vandenyje medžiagos. Tai kaip su tokiom medžiagom reiktų elgtis, kad jos neatsidurtų geriamam vandenyje ir norėčiau paklausti komisijos, ar tokiom medžiagom, tokiom tvariom, mobiliom ir labai gerai tirpstančiom vandenį medžiagom komisija yra numačiusi kažkokių veiksmų. Dėkoju, kas dar? Pone Kadenbach. Dėkui. Pirmininkė. Neišklausiau ne, ne, ne, ne išsamei jūsų įžanginio žodžio. Galbūt jūs tą ir minėjot. O kaip dėl e, kokybės duomenų, kurie pateikiami e, registruojant cheminės medžiagas? nes komisija kol kas nesijėmė aktyvių veiksmų ir laikosi tokios švelnios pozicijos su e, tomis e, įmonėmis, kurios nesilaiko numatytų reikalavimų. Komisija jom tik siunčia tam tikras rekomendacijas, dažnai galimybė patekti į rinką suteikiama automatiškai ir įmonės neskatinamos efektyviai reglamentuoti cheminių medžiagų naudojimo ir ne visuomet pateikia visą reikalingą informaciją. Mes norėtume, kad būtų toks principas įgyvendintas. Jei nepateikiami reikalingi duomenys, tai įmonė negali veikti rinkoje. Dėkui. Tai jei nieks daugiau neturi ką pasakyti, ponui Sadauskui vėl suteiksiu žodį. Dėkui. Mes vėl e, atsakysime kartu su kolega Petinėlį į jūsų klausimus, kalbant apie alternatyves medžiagas. Aš nepritarčiau, nesutikčiau su tuo, ką jūs sakote. Žinome, esame stikinę, nes atlikome tyrimą, kai medžiaga yra medžiagų kandidačių sąraše, įmonės jau tada turi investuoti į mokslinius tyrimus, kad tą medžiagą būtų galima pakeisti kitą ir labai tikėtina, kad daugeliu atveju, kai tos medžiagos atsiduria viename ar kitame sąraše, tai yra jau signalas įmoniai, kad ta medžiaga gali būti probleminė ir įmonės turi ieškoti alternatyvų. Taigi tas pakeitimas alternatyvimis medžiagomis vyksta, bet kartais tas pakeitimas nėra e, geras. Pavyzdžiui, yra viena medžiaga, kuri, pavyzdžiui, jei uždrausta ryč, gali būti e, pakeista kita, kuri dar kol kas nėra ryč reglamento uždrausta, bet kelia lygiai tokį patį nerimą. Tai čia vat yra problema. Ir šią problemą turėtume spręsti. Ir mes dabar taikome naują metodiką, grupuojame panašias medžiagas, kad neatsirastų tokių spragų. Taip pat nepritariu ir poniai Auken dėl to, kad atseit ryč reglamentas neveikia. Kaip jau sakiau, ryč reglamentas yra labai toli siekiantis reglamentas, 17 tūkstančių cheminių medžiagų jau yra registruotos. Ir noriu pasakyti, kad tai yra pati didžiausia ir išsameusia cheminių medžiagų duomenų bazė pasaulyje. Per dešimt metų mes sukūrėme tokią bazę, kurios niekas daugiau neturi. Tai yra strategiškai labai svarbi cheminių medžiagų duomenų bazė tai negalima sakyti, kad ryčio reglamentas m, mm, nepavyko. Taip yra tam tikrų problemų, kalbama apie registravimo dokumentacijos tam tikras spragas, yra tam tikrų problemų ir kokybės srityje, bet mes sprendžiame tas problemas kartu su cheminių medžiagų agentūra. Ir agentūra net rankiniu būdu tikrina registracinius dokumentus ir kai jie netitinka reikalavimų, kreipiamasi į pramonę ir prašoma, kad e, reikiama dokumentacija būtų pateikta. Ir dabar esame pirmose sistemos e, etapuose, taigi turime kuo glaudžiau bendradarbiauti su įmonėmis, bet mes galvojame apie paskatas įmonėm, kad jos atnaujintų tą savo dokumentaciją. Pavyzdžiui, kai įmonė įregistruoja cheminę medžiagą ir atsiranda, m, mm, pavyzdžiui, naujas tos cheminės medžiagos naudojimas ar nauji kiekiai patenka į rinką ar naujų žinių apie tą medžiagą atsiranda, tai ne visuomet tie dokumentai susiję su ta cheminė medžiaga yra atnaujinami. Taigi mes galvojame dabar, kaip tą problemą spręsti, kaip skatinti įmonės, kad jos atnaujintų tą dokumentaciją. Ir taip pat vertinimo e, klausimas yra aktualus ir turime e, atlikti tinkamą vertinimą. Ir tai yra brangus ir kropštus darbas, apima testavimą ir kartais netgi bandymus su gyvūnais. Ir čia turime irgi e, didinti darbo efektyvumą. Ir kai jūs kalbate apie registravimo dokumentaciją ir sakote, kad mes nieko nesiūlome, tai net jeigu pasižiūrėtume į pirmą mūsų siūlomą veiksmą, tai būtent ten ir kalbama, kaip užtikrinti registravimo dokumentų kokybę. Ir mes čia glaužiai bendradarbiaujame su pramonė ir manome, kad po keliarių metų tikrai situacija bus visiškai kitokia. O kalbant apie e, medžiagas geriamajame vandenyje, ryč reglamentas yra taikomas cheminė medžiagom, kur jos bebūtų, nepriklausomai kokioje terpėje jos bebūtų, bet taip turime e, pasižiūrėti į tas probleminės savybės įvairių cheminių medžiagų įvairiose terpėse, pavyzdžiui, vartotojų prekėse, vandenyje ir taip toliau. Ir dabar mes esame pateikę naują iniciatyvą skirtą geriamajam vandeniui ir būtent siūlome mm, užsimti tomis probleminėmis medžiagomis. Ir čia jau bus tas ryšys tarp ryč ir gerimo vandens direktyvos. O dabar norėčiau suteikti žodį taip pat ponui Petinėlį, kuris atsakytų į kitus klausimus. Dėkui. Pirmiausia, papildysiu mm, tai, ką sakė Kestutis, poniai Auken. Ryč peržiūros rezultatai yra aiškus. Ryč ženkliai pagerino aplinkos ir žmonių sveikatos uh, Mm, apsaugą ir pasiūlė alternatyvas bandymams su gyvūnais. Taigi negalim sakyti, kad ryčiai yra visiškai neįgyvendintas. Ryčio reglamento įgyvendinimas yra efektyvus, aišku, jis dar nėra mm, užbaigtas. Ir pranešime yra numatyti 16 dalykų, 16 ryčių yra numatytos, kuriuose dar reikia imtis tolesnių veiksmų 2018 metais taip pat dar vyks įgyvendinimas, kalbant apie nedideliais kiekiais naudojamas cheminės medžiagas, bet negalime, noriu pabrėžti, sakyti, kad ryč reglamentas nėra tinkamai įgyvendinamas. O kalbant apie, tą, mažais, apie tas mažais kiekiais naudojamas cheminės medžiagas, Tai atsakydamas poniai Ajūzai pasakysiu, kad aišku, reglamento įgyvendinimas kainuoja ir smulkiam verslui tie kaštai egzistuoja. Mes turime remti e, smulkų į verslą, bet nenumatyti jokių išimčių jiems. Mm, ir čia turiu galvoje eterinių aliejų gamintojus, mes negalime numatyti išimčių tokiems gamintojams. Uh, tik todėl, kad e, jie mm, jau keturis tūkstančius metų yra gaminami. Eteriniai aliejai yra e, tam tikrą susirūpinimą keliančios medžiagos ir mes turime remti smulkės ir vidutinės įmonės, o nenumatyti jom išimčių ir dėl to komisija mm, tam tikrus veiksmus numatė, kaip palengvinti uh, smulkiam ir vidutiniam e, verslui mm, ryčio reglamento laikymasi, tai numato ir tam tikrą finansinę paramą. Ir čia mes bendradarbiaujame su valstybėmis narėmis, bet negalime suteikti išimčių e, smulkiam ir vidutiniam verslui, nes eterinė alėja yra medžiagos, kurios kelia tam tikrą susirūpinimą. Dėkoju, kolegos ponu, noriu padėkoti ponui Sadauskui ir ponui Petinėlį už tai, kad atsakė į klausimus ir baigėme mūsų diskusijas šią temą, o kitų klausimų darbo atvarkėje ir nebėra. Kitas mūsų posėdis bus 25 ir 26 balandžio. Labai ačiū visiems už dalyvavimą.